ir darau kitą išvadą negu kolegos, tai manau, kad mums reikia kaip įmanoma greičiau keisti situaciją ir pastraukti iš Afganistano. Ačiū. Balsavimas šiuo klausimu bus rytoj pusė dvylikos. Pereiname prie kito darbų tvarkės klausimo. E, ponios Nikolkyl Nilsen pranešimas dėl e strategijos dėl Centrinės Asijos. Žodis pradėšėjai e, poniai Kil Nilsen. Keturios minutės, prašom. Si, madame la prezidente. Depuis kat... Ačiū, pirmininkė. Keturis metus yra įgyvenima Centrinės Azijos strategija, yra daug padaryta, ES užmėsgi nuolatinį politinį dialogą, taip pat dialogą dėl žmogaus teisų, iniciatyvos ir programos buvo labai svarbios septyniose pagrindinėse sritise. Tačiau arabų revoliucijos ir pasitraukiantis Afganistano e, jėgoms, atsižvelgiant į Kirgizijos 2010 e, m. Liepos mėnesio įvykius. Aišku, kad reikia iš naujo, iš esmės pažvelgti į mūsų strategijos įgyvenimą. 2012 e, metais Europos išorės veiksmų taryba turėtų įgyveninti šią strategijos peržiūrą. Reikia pažiūrėti į pagrindinius dalykus. Aišku, kad ES savo savo vertybės ir um, savo prioritetus turi sudėti į visą strategiją skirtą šiam regionui, tačiau to nesugeba padaryti, vis dar trūksta matomumo to regiono ir finansai, kurie yra skirti tai strategijai, yra menki ir panašu, kad dar bus labiau, jiems kyla pavojus ir taip, bet to reikia galvoti apie pilietinę visuomenę, žiniasklaidą, žmogaus teisų gynėjus. Um, dažnai ne juos pasiekia pagalba, o tik tai tuos, kurie palaiko vyriausybę. Tokioje situacijoje Europos parlamentas galvoja, kad būtina parengti naują ES požiūrį, paremtą žmogaus saugumo principų ir regioninio bendradarbiavimo principų. Mūsų visi veiksmai, iniciatyvos o, turi visų pirma siekti užtikrinti žmogaus teisų gynybą, demokratijos įtvirtinimą o, ir Aišku, kad visų dėmesys yra nukreiptas į Afganistaną ir labai ilgai uh, visuomet galvojama buvo, kad e, svarbu, kad tame regione veiktų tvirta valdžia, tačiau nebuvo matomi visi kiti elementai pilietinės visuomenės poreikiai. Ir arabų pavasaris mus paskatina, manau, dar kartą pažiūrėti, kokia yra mūsų politika, e, kad Centrinėje Azijoje taip pat gali kilti regioniniai, retiniai konfliktai, jeigu toliau bus tokia politika politika vykdoma. Matome, kad pavyzdžiui, naftos sektoriu, nežiūrint visų baisių represijų, vis tiek yra profsąjungo organizuojamos didžiulės akcijos. Ir sausio 15 dieną, atsižvelgiant į, visus, į visą socialinę įtampą, nežiūrint visų o, o, draudimų, vis yra. O, organizuojami veiksmai, taigi ar mes irgi juos paremsime, ar mes išdrysime pasakyti Centrinės Azijos šalims tai, kas turi būti pasakyta pagal mūsų dialogus. Human Rights Watch vakar paskelbė um, neraminančius pranešimus apie kankinimus, apie visiškai netinkamą elgesį taikomą Uzbekistano kalėjimuose. Taškentė žmogaus teisų gynėjai yra e, sodinami kalėjimus. Mes e, džiaugiamės, kad ponia Ašton e, mūsų mūsų parlamente teigia, jog žmogaus teisės turi būti mūsų, visų mūsų išorės veiksmų pagrindinis ramstis. Tačiau, jeigu taip yra, mes turime peržiūrėti Centrinės Azijos strategiją. E, labai džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas um, nustatė, jog viena iš pagrindinių sąlygų yra diferencijavimas valstybių narių, um, įvertinant jų kiekvienos situaciją. Tai yra mūsų strategijos esmė ir mūsų uh, darbo pagrindas yra, aišku, pilietinė visuomenė ir nepriklausoma nepriklausoma žiniasklaida. Europos parlamentas nebus sąžiningas partneris pasaulyje, jeigu vienaip veiks vienur ir kitaip kitur. Juk kalbame, aišku, dar ir apie regionį bendarbiavimą. Tos valstybės susiduria su didžiuliais iššūkiais ir todėl reikia derinamų veiksmų, reikia užkirsti kelią etiniams konfliktams, padėti tinkamai valdyti gamtos išteklius, užkirsti kelią na, kontrabandai, narkotikais ir ginklais, taip pat žmonių priekybai. Reikia siekti siekti Centrinės Azijos stabilumo, bet taip pat ir Europos stabilumo. Taigi mes rekomenduojame ES imtis tarpininko vaidmens, kad būtų galima skatinti dialogą. Ir mes siūlome sukurti forumą, parlamentinį forumą, ad hoc forumą ir Europos parlamentas galėtų e, pasiūlyti Centrinės Azijos penkioms valstybėms ir Europos parlamento, e, e, Europos parlamentarams nuolat susi, susėsti ir aptarti šiuos svarbius klausimus. Ačiū. Spontaniškos diskusijos. Penki kolegos prašė žodžių. Pirmasis ponas Kelis. Good, Ačiū pirmininkė. Man visai patiko šis pranešimas. Tikrai jame yra daug naudingos informacijos apie Europos strategiją bei apie penkias susijusias šalis. Turime pripažinti, kad nuo 2007, kai parengėme specialią strategiją Centrinėje Azijai, mes turime ir toliau tęsti darbą, turime uh, E, dirbti su tais žmonėm, kuriem tai yra svarbu, turime stiprinti žmogaus teisės, teisės viršenybę, vandens kokybę gerinti, transporto sistemas gerinti ir taip toliau. Tai yra toks regionas, kuris strategiškai mums labai svarbus. Turime stiprinti ryšius su šiuo regionu ir tai būtų naudinga abiem pusėm. Ir norėčiau, kad būtų reguliariai rengiami uh, vadovų susitikimai tarp ES ir Centrinės Azijos šalių. Tokiu būdu pasieksime geresnių rezultatų ateityje. Dėkoju ponui Keli, ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Galvojant apie apsirūpinimą energiją, galvojant apie komercinius visus aspektus, aišku, Centrinės Azijos šalių ir ES interesai yra panašus, juk reikia galvoti apie apsirūpinimą energiją, bet reikia nepamiršti ir aplinkosauginių elementų. Taigi labai svarbu galvoti apie ES paramos programas taip pat ir Kaspijos, e, Kaukazo valstybėms. Aš e, na, remiu Nambuko projektą, nes bus galima dujas gabenti iš Centrinės Azijos į. Europos Sąjunga, tokiu būdu padedant Europos Sąjungai apsirūpinti energiją. Jūs suprantate, 3,5 milijono gyventojų gyvena ten, kur yra tiek daug energijos išteklių ir reikia panaudoti tai mažinant skurdą, gerinant jų e, e, gyvenimo sąlygas. Manau, kad labai svarbu taip pat galvoti apie aplinkos tausojimą, ypač gavybos pramonės e, srityje, turint omenyje ir iniciatyvas tam skirtą, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą šioje srityje. Signor Presidente, signor Commissario, abbiamo numerosi fatti che ci lasciano. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, yra daug faktų leidžiančių teikti, kad e, šiame regione nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės. Na, e, spalio 26-ąją e, žurnalistas buvo sulaikytas Kazakstane. Na, tikrai e, gauname daug nerma keliančios informacijos apie tai, kas vyksta Kazakstane. Manau, kad piliečiai turėtų apie tai būti informuoti. Tai tik, tikrai nėra kažkoks ribinis įvykis, tokių įvykių daug. Na, ypač pažvelkime, kaip ten darbuojasi naftos bendrovės na, yra bauginami žmonės, tikrai mes smerkėme panašią praktiką. Mes turime skatinti laikytis tarptautinių įsipareigojimų, reikia ES surinkti aukšto lygio diskusiją su Kazahstanu ir su ta provincija, kur veikia naftos bendrovė. Mes turime šiuo metu kovo mėnesio įvykių problemą išspręsti. E, dziękuję bardzo sprawozdawczyni za, za, za to sprawozdanie. Kolega Boris. Ačiū pranešėjui už šį pranešimą. Aš esu Centrinės Azijos delegacijos narys ir tikrai pritariu strategijos principams. Tačiau kalbant apie žmogaus teisės, dar reikėtų pasiaiškinti – Ar norime būti tas pasaulis veikėjas, kuris e, pasisako už žmogaus teisės ir laisvės? Jei taip, tai tuomet turime aktyviau dirbti siekiant, kad šios teisės būtų įtvirtintos visur. Turime bendradarbiauti ir su jungtiniam tautom. Toliau kitas svarbus aspektas yra ekonomikos sritis, nabuko dujotiekis. Mes atsiliekame, mes vėluojame. Kinai turi savo atskirą dujotiekį, jie mus aplenkė. Taigi manau, kad turėtumėm sparčiau elgtis ir retų mineralų išgavimo srityje. Turėtumėm neatsilikti nuo kitų šalių, kurių demokratinis išsivystimas galbūt yra žemesnio lygio nei mūsų, tačiau ekonominė prasme jos mus lenkia ir mes turėtume stengtis derinti ekonominius tam tikrus principus ir žmogaus teisės. Ačiū, ponas Paška. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Turime suvokti, kad šiame regione jaučiama itin stipri Rusijos įtaka ir taip pat egzistuoja to rusiško valdymo principų tradicija – Jeigu norime kažko pasiekti, turime likti regione, turime bandyti daryti įtaką. Jeigu pasitrauksime, tai mes tiesiog visą regioną atiduosime Kinijai ir Rusijai. Ir to regiono žmonės gyventojai neturės jokio pasirinkimo. Jie neturės jokios vizijos, geresnės ateities vizijos. Turime išsilaikyti tame regione ir turime stengtis suderinti ekonominį bendradarbiavimą bei paramą žmogaus teisėms. Šių Centrinės Azijos šalių vyriausybėms reikia pagalbos, jeigu jos matys, kad iš mūsų bendrų projektų gauna naudos, gerina gyvenimo lygį savo šalyse, tai stengsis taip pat siekti gerų rezultatų ir bus labiau pasiruošusios priimti mūsų pasiūlymus arba taisyklės dėl žmogaus teisų, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tad reikia apjungti pasiūlymus įvairiose sritise ir nesitikėti, kad galėsime iškart per vieną naktį gauti gerų rezultatų. Žodis komisarui. Uh, uh, Ačiū. Pone pirmininkė, mes veikiname uh, parlamento rezoliucijos e, projektą dėl strategijos dėl Centrinės Azijos. Na, tikrai reikia vertinti strategiją, kuria vykdoma jau pas, pastarusius keletą metų. Šis regionas bendrijai neparstai svarbus. Jis ribojasi su Afganistanu. Ten daug e, įvairiausių pavojų gali kilti, kaip terorizmas, kontrabanda regione e, kai kurios šalis yra nepaprastai skurdžios ir daug kur e, situacija ekonominė labai sudėtinga, tai reiškia, kad iš, dideliai iššūkiai yra ne tik pačiom šalims, bet ir regioniniam bendradarbiavimui ir saugumui. Tuo pat metu regione daug išteklių bei e, regionas gali būti alternatyvių energijos šaltinių tiekėjų Europos Sąjungai Mums tikrai norisi, kad glaudžiau bendradarbiautumėme su regiono mm, valstybėmis. Septintais metais e, Centrinės Azijos strategija buvo patvirtinta, pakankamai nedaug išteklių buvo skirsta ir laiko buvo mažai, tačiau nepaisant to, es matomumas regione e, sustiprėjo su ESBO ir jungtinėmis e, tautomis bendradarbiaujame, padedame šalims įveikti vidinės krizės, stiprinti demokratiją, parlamentarizmą. Na, tai puikiai atspindi mūsų aktyvesnį darbą regione. Ši strategija paskatino ir kitus svarbius pokyčius. Vyksta nuolatinis aukšto lygio politinis dialogas su vidurio mm, Azijos regiono valstybėmis, ministrų lygių. Taip pat yra specialus e, neįlinis dialogas su visomis penkiomis šalimis, kalbant apie energetiką. Na, artėjame prie projektų įgyvendinimo, Kaspijos dujotiekis ir Turkmenija prisijungs prie pietinio dujų koridoriaus Kalbant apie vandenį, mes stipriname jų vidinės galimybės administruoti vandens politiką, tinkamai kalbant apie švietimą. E, studentai iš Vidurio Azijos gausiai atvyksta į Europos Sąjungą. Mes padedame šalims reformuoti savo švietimo sektorius. Mūsų techninės pagalbos programos ir sienos apsaugos stiprinimo programos kova su narkotikų kontrabanda yra tikrai sėkmingos ir puikus pavyzdžiai visam regionui. Kalbant apie tarptautinės finansinės institucijas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas yra didžiausias investuotojas į privataus sektoriaus projektus. Taip pat mes Europos investicijų banko įgaliojimus išplėtėme ir jis gali finansuoti aplinkos energetikos projektus Vidurio Azijoje. Kirgizijoje, Tadžikijoje, Uzbekistane ir Turkmenijoje e, yra e, stiprinamas ES matomumas. Regione, aišku, yra dar daug iššūkių, dar daug reikia nuveikti, stiprinant santykius su regionu. Žmogaus teisų situacija kelia nemažą susirūpinimą, kaip ponia Alvano pažymėjo. Na, reikia uh, E, pasistengti, kad mūsų pastangos atsispindėtų ir žmogaus teisų pagerinime. Reikia didinti ES matomumą, e, skatinti mūsų programų įgyvendinimą, siekti, kad jos būtų įgyvendimos efektyviai. O kadangi finansiniai ištekliai šiam regionui yra riboti, reikia koordinuoti darbą su kitais tarptautiniais donorais ir stiprinti šį bendradarbiavimą. Aišku, ištekliai labai riboti, todėl dar labiau svarbu, kad e, sutelkti paramą, kaip žymė apie savo dokumente, kovoti su skurdu yra taip pat svarbu, ypač e, tai e, svarbu Kirgizijai ir Tadžikistanui, kurios yra skurdžiausias regiono valstybės regionas tikrai ne vienalytis. Na, mes skatiname regioninį bendradarbiavimą, tokiuose svarbiose srityse kaip sienų, vandens valdymas ir kova su narkotikų kontrabanda. Dvišalės darbo tvarkės su penkiomis šalimis taip pat vykdomas, atsižvelgiant į kiekvieną šalies poreikius, e, ambicijas ir bendrus ES tikslus bei prioritetus. Na, pradėkime nuo Kazakstano. Nesenai prasidėjo dėrybos dėl sustiprinto partnerystės ir bendradarbiavimo asociavimo susitarimo. Tai bus pirmasis toks susitarimas regione ir pasisakymą baigsiu pažymėdamas, kad EP čia e, turi vaidinti svarbu vaidmenį. Mes sveikiname EP vizitus į regiono šalis bei nuolatinį tarp parlamentinį dialogą bei aktyvų parlamento vaidmenį bendrai. Mes sveikiname EP pranešimą, tai tikrai svarbus e, aspektas, į kurį mes atsižvelgsime įvertinant strategijos svarbą. Ačiū komisarui Andor. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Dėl pranešimo balsuosime rytoj pusė 12. O dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai